Taip pat paprašyta pakeisti tam tikrus e, asmenis, e, kandidatus į pasiūlytus į komitetus ir delegacijas, jeigu nebus pateikta e, pasiūlymo ar pakeitimų